Pirmiausia, įgaliotinė e, pristatys e, padėtį e, taryboje susijusią su žmogaus teisų pažeidimais Baltarusijos. Ačiū, ponai Malstrom, už aiškiai išsakytas mintis. Kolegos, baigėme diskusijas šio klausimo dėl Baltarusijos. Kai baigsime diskusijas dėl dar dviejų atvejų, balsuosime. Pirmasis e, klausimas e, būtų Sudanas, padėtis pietų e, Kordofano ir Mėlynojo Nilo valstijose. Pradedame diskusiją, žodis ponui Tanukui. Um, Nepaisant pietų Sudano nepriklausomybės, lieka tam tikrų neišspręstų konfliktų ir ginčių tarp pietų ir šiaurės Sudano. Tai yra apie pietų Kordofanas ir Mėlynojo Nilo valstija. Ir yra konfliktų dėl didelių vandens e, išteklių, taip pat ten gyvena įvairios e, gentis, vienos remia žiobą, kitos remia, remia kartumą. Pietų Kordofane ir Mėlynojo Nilo valstijose vyko referendumai gyventojai e, turėjo vykti referendumai, kurių metu e, gyventojai galėjo spręsti dėl savo ateities, tačiau valdžios institucijos e, atšaukė planuotus referendumus. Dabar padėtis tose valstijose smarkiai sublogėjo ir etninė Nuba grupė yra persikiojama, ji yra pietų Sudano pusėje. E, Tarptautinis e, baudžiamųjų bylų teismas e, pateikė kaltinimus prezidentui Bašyrui ir jo režimas dabar turi e, vienašališkai paskelbti ugnies nutraukimą dviem savaitėm, kad būtų nutrauktas tolesnis kraujo praleidimas. ES Kilus dabartiniai krizėje mes įvadojimo vaidmens, mm, vyriausioji galiotinė kartu su par, šio parlamento pirmininku ir jungtinėmis tautomis pasmerkė vykstantį smurtą, neišspręsti konfliktai, genčių konfliktai mm, gali sugriauti viską, ką padarė tarptautinė bendruomenė ir sukelti pavojų, kad tarp pietų ir šiaurės vėl kils karas. Ačiū dabar ponas Tavarėš. Ačiū. E, Pietų Sudanas neseniai paskelbė savo nepriklausomybę. Tos šalies kūrimas buvo labai skausmingas procesas, jį labai gerai apibūdino panas Teno, buvo kilę problemų dėl sienų, vyksta kiti konfliktai su Sudano nubių gentimi šiaurėje mes ir toliau matome, kaip pažeidžiamos žmogaus teisės ir, žinoma, tokie dalykai yra įprasti prie Baširo režimo. Šis regionas yra vienas iš skurdžiausių pasaulyje. Kalbant apie mirtingumą, sveikatos sąlygas, maistą, šio regiono padėtis viena blogiausių pasaulyje. Ir tą padėtį dar blogina kaimynai šiaurėje. Pietų Sudanas yra nepriklausoma šalis, tačiau kyla klausimas, ar tos šalies žmonės žino, kad ta šalis yra nepriklausoma. To šalies žemė yra bevertė, kaina yra maždaug 3 centai už hektarą, nors pietų sudane yra gamtinių išteklių, kyla klausimas, ar apie juos žino gyventojai, ar jie turi galimybę eksploatuoti tos išteklius, turint galvoje iš šiaurės kylančią agresiją. Taigi reikia suteikti galimybę žmonėms pasinaudoti savo žemę ir pasidžiaugti savo šalies nepriklausomybę. ES mes e, reaguojame į žmogaus teisų pažeidimus, bet labai gaila, kad mes negalime daugiau dėmesio skirti žmogaus teisų pažeidimų prevencijai. Galbūt reikėtų sukurti kokią nors prevencinę sistemą, ypač tų šalių atžvilgių, kuriuose žmogaus teisų pažeidimai yra itin dažni. Ir tai ypač pasakytina apie naujas, naujai susikūrusias nepriklausomas šalis, pavyzdžiui, Pietų Sudaną. Šie dalykai yra aktualūs ne tik Pietų Sudano, bet visam regionui ir labai gaila, kad Amerikos ir Europos įmonės negali labiau padėti e, šaliai, kurioje dirba, negali sukurti stabilumo. Dabar mes Galim, turime daryti tai, ką galime ir galbūt ateityje reikėtų e, veikti preventyviau. Ačiū. Merci, Monsieur le Président. Le référendum d'autodétermination. Ačiū pirmininkė. Apsisprendimas, referendumas ir nepriklausomybė pietų e, Sudano tarsi duotų vilties, kad galų galę ten įsivyraus ramybė. Vis dėlto taip nėra. Ir to nebus, kol abi šalis e, galutinai neišspręs situacijos atsižvelgiant į, e, į tai, kokios svarbos, strateginės svarbos turi naftingas regionas. Civiliai kentėjo nuo antskridžių Ypač turint galvoje, kad e, NVO niekaip negalėjo dalyvauti ir kaip Amnesty International pasakė, e, pagrindiniai e, tiekėjai kariaujančiam šalim yra Rusija, Baltarusija, Kinija, JAV ir Ukraina. Tai negali padėti diplomatiniams dėryboms ir uh, jungtinių tautų emisarams pasiekti pažangos. Tikėkime, kad vis dėlto e, paliaubos e, taps faktu. Pane Dekai, ačiū pirmininkė. Ši rezoliucija iš tikrųjų yra politinė. Kas lypia už dabartinio konflikto? Tai tai, kad uh, nebuvo viskas išspręsta 2007-ųjų taikos susitarime ir 5-ųjų susitarime e, buvo pasakyta, kad e, Pietų sudane reikalingas referendumas prieš tampant nepriklausomu. Tai vyko 11-aisiais, tačiau iki tol reikėjo įspręsti e, kitas problemas Na, aš e, nekalbėsiu apie naftos ar turto pasidalyjimą ar e, e, pietų ir šiaurės gyventojų teisės. Reikėjo nubriežti sienas, tačiau nei, nei vienas iš tų klausimų nebuvo išspręstas Kaip tik tai dėl to dabar taip yra. Dabar Pietų Sudanas pripažinta nepriklausoma valstybė, bet viskas yra tarsi išalyta, visos problemos išalytos, nes sutarimo nėra. Reikia daryti pažangą e, šiais klausimais, kol abie regione neįvyks referendumas. Na, nebent e, du e, plebiscitai būtų surinkti Pietų Kordofane ir Mėlynojo Nilo valstijoje, tačiau reikia, kad būtų daromas tarptautinis sprendimas šiom problemom spręsti. Taip, ginkluotosios pajėgos yra E, dislokuotos, e, nėra gerai kontroliuojamos, įskaitant ir Sudano liaudijos išlaisvinimo judėjimo. Na, o kalbant apie prezidentą Bašyrą, mes norėtumėm, kad veiktų tarptinis baudžiamasis teismas, norėtumėm, kad Bašyras stotų prieš tribunolą Hagoje. Tačiau tos klausimus, kuriuos minėjau, reikia išspręsti. Ojuland. Šitas kovas tarp Sudano ginkluotųjų pajėgų ir Sudano liaudės išlaisvinimo e, judėjimo pietų Kordofane jau kainavo daugybę žmonių gyvybių. Ir neleidžiama e, į tą zoną patekti tarptautinėms humanitarinės pagalbos teikimo organizacijoms. Pilietinis karas to, tojame regione trunka maždaug nuo 1983 metų iki 2005 metų ir apskaičiuota, kad apie porą milijonų žmonių jau žuvo e, dėl šio pilietinio karo. E, pirmiausia, dėl išvado, paskui dėl tiesioginių ginkluotumas piktų pasiekmių. Todėl aš e, raginčiau, kad mes turėtume siekti politinio šio sprendimo sureguliavimo ir paliaubų ir kad turėtų būti leista e, humanitarnės pagalbos teikėjams patekti pas žmonės ir teikti jiems tiesiogiai pagalbą. Ačiū. Dabar norėčiau steikti žodį ponui Predai. Ačiū, panė pirmininkė. Visi žinome, kad iš pietų Sudano gauname tik tai prastas žinias. Todėl mes turėtume atkreipti didesnį dėmesį į šią šalį. Prieš e, kelias savaitės e, Pietų Sudanas paskelbė nepriklausomybę. Tačiau ši, ši nepriklausomybė jau buvo užtemdyta ginkluoto konfliktų birželio mėnesį. E, rugsėjo 8 dieną buvo pasiektas susitarimas, paskeltos paliaubos Tačiau praėjus kiek šiek tiek laiko Pietų Kordofane ir Mėlyno Nilo valstybėje vėl kilo ginkluoti susirėmimai. Taigi e, toje valstybėje praktiškai žengiama vienas žingsnis į priekį ir du žingsniai atgal. Deja, galima konstatuoti, kad šio regiono politikais negalima pasitikėti. Aš galėčiau tik prisidėti prie kolegų, kurie reikalavo, kad prezidentas Albašyras e, turėtų būti e, teisiamas tarptautiniam baudžiamo teismo tribunolė. Tai buvo sutarta ir nu, birželio 28 dieną e, Adisabeboje. Taigi, e, e, aš manau, kad karinė jėga mes negalėsim išspręsti šio konflikto. Reikia imtis ir politinių priemonių. Ačiū. Dabar ponia Esaja. Pone pirmininkė, gerbima komisijos narė. Pagal pateikiančios organizacijos teigia, kad tūkstančiai žmonių pabėgo į kaiminį Etiopiją. Kilo ginkluotas konfliktas tarp Sudano ginkluotojų pajėgų ir Sudano liaudės išsivadavimo judėjimo. Ir teigiama, kad e, bent jau viename regione vyksta kovos. E, teigiama, kad į Etiopiją pabėgo apie 20 tūkstančių žmonių. Jie bėga nuo karo, jie neturi ko valgyti ir neturi jokio būsto. Uh, Jie negali būti priimami pabėgėlių stovyklose. Todėl mes turime reikalauti, kad Sudone turėtų būti nutrauktas bombardavimas ir kad būtų nutraukti visi kariniai veiksmai. Rūpjūčio mėnesį buvo pasakyta, kad a, e, a, e, karinių pajėgų išpoliai prieš civilius gali būti laikomi karo nusikaltimais. Taigi mes turime išanalizuoti a, e, šiuos įvykius ir nu, ir nutraukti tos e, nusikaltimus. Ar ši, ši analizė turėtų vykti ir tarptautiniu lygiu? Angome. Apsilankius Džuboje e, prieš nepriklausomybę referendumą turiu pasakyti, kad manęs nestebina tai, kad e, komplikavosi konfliktas Tarptautinė bendruomenė, Afrikos sąjunga, Europos sąjunga, nes tu jis užme, užmerkė akis prieš Bašyro nusikaltimus, kaltinimus pateiktus tarptautinio baudžiamojo teismo ir iš tiesų dabar tarptautinė bendruomenė turi prisimti tam tikrą atsakomybę už, už tos baisumus, kurie ten vyksta. Didesnioji dalis e, to, kas rekomenduojama Europos parlamento rezoliucijoje, yra pagrista. Tačiau pasakysiu, kad man kyla abejonių, kad būtų galima tikėtis reikšmingos e, pažangos sprendžiant konfliktą, kaip Veronik de Kaiser e, pasakė, kuris yra politinis tarp šiaurės ir pietų. Jeigu mes ir toliau tikėsime, uh, tarpininkavimu, tokiu apgailėtinu asmenybiu kaip tavo Umbekė. Bijausi, kad tikrai pažangos jokios nebus. Ačiū. Toliau ponas Paškas, frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisijos narė. Mes jau ilgą laiką stebime poną Albaširą ir mes neturime jokių iliuzijų kad pasidalinus Sudanų į dvi nepriklausomas valstybės šiame regione įsivyros taika. Sienų klausimas neišspręstas tarp Kordofano ir e, Mėlynojo Nilo valstijos. Neišspręstas nei konstitucijos klausimas. Todėl ten vis dar vyks, vyksta ir vyks ginkluoti konfliktai. Kaip, kaip, kaip žinome, tų ginkluotų konfliktų skatinimas yra mėgstamiausias pono Albašyro užsiemimas. Todėl tai manau, kad mes turime imtis ryštingų prievalių, kad tai būtų nutraukta. Persekiojimai, e, mirties bausmės yra taikomas visiems tiems, kurie oponuoja prezidentui ir jo valdžiai. Todėl mes turėtume kartu su Afrikos sąjunga, su jungtinėmis tautomis ir kitomis organizacijomis spausti e, tiek ekonomiškai, tiek politiškai e, Sudaną, kad ponas Albašyras laikytųsi tarptautinių įsipareigojimų ir e, žmonės pietų Kordofane bei Mirno Nilo valstijoje galėtų gyventi taikiai. Ačiū, ponas Obermajeris. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš pradžių pietų Sudano e, vyriausybė e, paskelbė nepaprastąją padėtį Mėlyno Nilo valstijoje, nes ten vyko ginkluoti konfliktai. Iš tiesų e, daugybė žmonių, ten keliasdešimt tūkstančių plūstelėjo kaip pabėgėliai į Etiopiją. Todėl aš manau, kad mes turime skatinti Afrikos valstybės bei Afrikos tautas pasvarstyti apie galimas sankcijas už tokius nusikaltimus prieš savo tautą. Taigi aš manau, kad e, e, tos sankcijos, jeigu būtų taikomas ponui Albaširui, tai būtų pirmas žingsnis į teisinės valstybės e, sukūrimą. Nes mes nenorime, kad Pietų Sudanas taptų vėl dar vieną žlugusią valstybę. Todėl vakarų valstybės turi prisidėti, kad ten vyktų demokratėjimo procesai. Ačiū, ponia Obermeier, panas Kelly. John, Amnesty International. Ačiū. Don Tela Evera, tarptautinių pajėgų koordinatorius, buvo pakviestas. Turiu pasakyti, kad Sudanas, bando, Sudane vyksta žudynės Ir aš labai tikiuosi, kad Junktinių tautų tai saugumo taryba nebenusukinės akių į šalį ir pradės žiūrėti į tikrą situaciją. Liepos 9 dieną Pietų Sudanas tapo nauja uh, valstybė ir, kaip dažnai atsitinka, neįsivyravo taika. Dar 21 metais vienas veikėjas sakė, kad pasienio zona yra problematiška ir visada tokia bus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 Ačiū pirmininkė. Šioje rezoliucijoje yra du svarbus aspektai. Visų pirma, turime ginti civilius gyventojus. Vyksta bombardavimai, tūkstančiai žmonių palieka savo namus, gyvena baisiomis sąlygomis, neturi maisto ir ten yra daromi nusikaltimai žmogiškumui. Tai turi būti sustabdyta. Pietų Kordofanui reikia suteikti skubę humanitarinę pagalbą, tai turi, ją turi suteikti kitos valstybės ir nevyriausybinės organizacijos. Reikia plėtoti dialogą su Sudano vyriausybėmis, kad būtų galima teikti pagalbą maistu. 200 e, tūkstančių žmonių, iš jų 70 tūkstančių vyrų ir mo, vaikų ir moterų e, turi nedelsiant gauti pagalbą. Taip pat reikia užtikrinti, kad šalyje būtų nepriklausomų stebėtojų, kad būtų gerbiamos žmogaus teisės. Čia mes parlamente kalbame apie pietų sudano situaciją. Pietų sudane daugiausiai gyvena krikščionis. O jų kančios pietų sudane iš tiesų yra neprašomos. Nes ponas Albaširas yra musulmonas. Todėl jisai vykdo praktiškai genocidą. Tai jisai žudo tos krikščionis, prievartauja e, krikščionis moteris ir juos visus įkalina. Ir jau kaip ponas e, Erdoganas pasakė, E, palyginti su e, gazos ruožu, pietų Sudanė nevyksta joks genocidas. Tačiau aš manau, po tokių žodžių, e, pono Erdogano tikrai negalima priimti į ES. Aš manau, kad mes turėtume remti žmonės pietų Sudane ir ES turėtų padėti šią jaunai valstybei, kad jų ten gyvenantis žmonės turėtų užtikrintą ateitį. Ačiū, patenkia Gergertė Rodenberg. Ačiū, panė pirmininkė. Aš norėčiau išreikšti savo susirūpinimą dėl tolimesnių kovų pietų Kordofane ir Mėlyno Nilo valstijoje. Būtent kovos tarp Sudano ginkluotų pajėgų ir Sudano liaudės išsilaisvinimo judėjimo. Nes tos kovos yra ypač žiaurios. Jos jau kainavo per daug nekaltų gyvybių ir per daug jau žmonių paliko savo namus, kad pabėgtų į kitas šalis. Todėl mums reikia kuo skubiau teikti humanitarinę pagalbą nukentėjusiems žmonėms. Ir būtina kuo greičiau užmėgsti dėrybas tarp dviejų konfliktuojančių šalių, kad įsivyratų paliaubos ir taika. Nes e, dabar politinė situacija yra per daug sudėtinga šiai valstybei, kad jinai e, išliktų ateityje. Todėl mes e, turėtume reikalauti, kad visi priešiški E, konfliktai turėtų būti sustabdyti. Tam turėtų e, padėti visa tarptautinė bendruomenė. Mes turime e, užtikrinti saugę visų Sudano piliečių ateitį. Ačiū, panė Kretu. Ačiū, panė pirmininkė, panė komisijos narė. Nauja valstybė, kuris įsikūrė Liepos 9 dieną, ji neatnešė tautos šios valstybės piliečiams. Vis dar yra žudomi žmonės, jie turi bėgti iš savo namų. Matome, kad ir toliau draudžiama bet, bet kokia veikla, ten nepatenka humanitarinė pagalba. Buvo sakyta, kad Hartumas nesilaiko savo tarptautinių įsipareigojimų ir jungtinių tautų atstovai taip pat nukentėjo Sudane. Aš manau, kad e, šie nusikaltimai neturėtų likti nenubausti, nes mes kalbame apie nusikaltimus žmoniškumui ir apie karo nusikaltimus. Mes turime remti ir padėti piliečius. Tai yra padėti civiliams žmonėms. Manau, kad e, atitraukti ginkluotės paėgas į Etiopiją būtų tikrai geriausia galimybė iš, iš, išsaugoti taiką. Pane Sankiai. Pane pirmininkė. Mes matome, kaip vystosi šis konfliktas pietų sudane mes matome, kad valdžios institucijos pietų sudane vis toliau išlieka agresyvios, jie imasi karinių priemonių. Ir kuo jos agresyvesnės, tuo baisesnė yra civilių padėtis. Civiliai gyventojai nebegauna vandens ir maisto. Be to, draudžiama nevyriausybinėms organizacijoms iš užsienio teikti pagalbą tiems kenčiantiems žmonėms. Žinoma, galime teikti, kad e, civiliai ne visada nukenčia nuo karinių sausumos pajėgų, tačiau o, nuo oro antskrydžių niekas neapsaugos. Manau, kad mes turime imtis priemonį, kad apsaugotume civilius. Ponas Repas, jums žodis. Sudanista ei ole tuonut rauhaa maiden raja-alue. Iš esmės, e, šiais metais mes e, negalime pasiekti jokio taikaus susitarimo pietų Sudane. Bombarduojami civiliai gyventojai, jų namai. Ir ponas e, Albašyras nesiekia taikos. Jisai nėra suinteresuotas šio konflikto sureguliavimu. Todėl aš manau, kad pagal humanitarinę teisę mes turime įsipareigoti išspręsti šį karinį konfliktą ir mes turime siekti paliaubų. Bet to turime parodyti mm, savo nusiteikimą, kad mes reikalausime, kad tik paliaubos galės ir politinės priemonės galės išspręsti šį konfliktą. Kutas. Ačiū ir paskutinis šioje diskusijoje kalbės ponas Kutas. Ačiū pirmininkė. Kai buvo lengva numatyti, Pietų Sudano nepriklausomybės paskelbimas nesukūrė politinio stabilumo, priešingai sukėlė pilietinių konfliktų, dėl kurių kyla grėsmė taikai ir saugumų visam regione. Ši nauja Afrikos šalis susiduria su iššūkiais ir tai turi, turi, gali turėti domino efektą kitoms šalims ir dėl to m, mm, apsunkinamas Afrikos Sąjungos vaidmuo. Be to, kitas svarbus dalykas yra humanitarnė padėtis. Dėl šio konflikto yra dar sunkiau apsirūpinti maistu. Junktinės tautos nesugeba teikti tos pagalbos, to nesugeba daryti ir humanitarinės organizacijos, ir kariaujančios grupuotės dar labiau apsunkina padėtį. Manau, kad mes turime siekti kaip galima greičiau suteikti prieigą humanitarinės pagalbos organizacijoms, kad nedaugėtų civilių aukų. Suteiksiu žodį poniai Mastrom, bet prieš tai ponas Poselt, e, kuris nori pateikti klausimą. Prašom, poselt. Atsiprašau, aš noriu tik paklausti, ar būtų protinga dabar pietų sudaną paskelbti žlugusią valstybę, o gal suteikime galimybę šiai valstybei atsitiesti Ir Kutas. Pone Kutas. Ačiū ponui Poseltui už klausimą. Ne, aš, neman, aš nesakiau, kad tai yra žlugusi valstybė ir nemanau, kad galėjote tokį išvadą pasidaryti iš mano pasisakymo. Aš manau, kad Pietų Sudanui reikia suteikti galimybę. Ačiū. Komisijos klausiu, ar suteiksime galimybę Pietų Sudanui? Taip, pirmininkė, labai tikiuosi, kad taip. Gerbėmiai parlamento nariai, ačiū, kad e, įtraukėte į darbo tvarkę šį klausimą, kalbate apie padėtį Pietų Sudane, Kordofane. Mes turime mm, parodyti, kad neužmiršome to regiono. Vyriaus, Sudano vyriausybė e, užkerta kelią humanitariniam m, mm, humanitariniai pagalbai. E, keli tūkstančiai piliečių paliko savo namus, keliams, kelis tūkstančius paveikė konfliktas Kordofane. Ir dėl tokios padėties labai sunku sužinoti, kokia yra tikroji padėtis. Prieš keletą savaičių komisijos narė Georgijeva paragino e, suteikti geresnę prieigą, kad jungtinės tautos galėtų atlikti savo darbą pietų Kordofane. Ir žinoma, tą patį reikėtų pasakyti ir apie Mėlynojo valst... Nilo valstiją nepaisant sudėtingos padėties, tam tikra pagalba yra teikiama. E, yra teikiama tam tikra pagalba, prie jos prisideda ir ES. Humanitarnės pagalbos paketas Sudanui ir Pietų Sudanui yra 100 milijonų eurų, taip pat 40 milijonų matoma skirti iš krizinės pagalbos fondo. Tikimasi, kad šios lėšos padės pagerinti padėtį uh, E, Sudane ir Kordofane bei Mėlynojo Nilo valstijoje. Taip yra vykdomi baisų žmogaus teisų pažeidimai, yra pranešimų apie tai, kad bombarduojami civiliniai taikiniai, sava, vykdomi savavališki e, areštai, žmonės ž, tikslingai žudomi. E, šie pranešimai kelia didelį susirūpinimą. Taip pat gauname pranešimų apie masinės kapavietės, apie gyvenviečių naikinimą. Taigi yra naudojama neproporcinga jėga ir neskirstoma į civilius ir karinius taikinius. Ir daugeliu atveju žmonės nukenčia dėl savo etninės kilmės. Mes siekiame e, paleng palengvinti situaciją. ES ragina šalis siekti taikaus sprendimo yra ir taip pat raginami ir kiti partneriai pasiūsti tą patį signalą. Yra ir kitų partnerių, pavyzdžiui, Afrikos sąjunga, Junktinės tautos, Junktinės Amerikos valstijos. Visi jie turi laikytis bendros pozicijos. Europos Sąjungai mm, saugumas ir stabilumas e, regione tarp Sudano ir Pietų Sudano yra labai svarbus, kad abu Sudanai galėtų plėtoti kaiminiškus santykius. Tačiau turiu pasakyti, kad e, jokio saugumo ir stabilumo nebus be pagarbo žmogaus teisėms. Ačiū. Ačiū komisijos nariai, baigėme diskusijas dėl Sudano, balsavimas vyks iš karto. Baigus diskusijas dėl paskutinio darbo tvarkės klausimo, tai Eritreja, konkrečiai 9